antra, antikristinis mentalitetas šioje šalyje gajus. E, šimtmečius krikščionys čia gyveno taikiai. Mes turime teikti pagalbą Sirijos e, krikščionėms. Krikščionys visai nereikalauja kažkokių ypatingų teisių. Vyriausiai įgaliotinė turėtų šį klausimą spręsti kaip prioritetą. Deja, tai neįvyko, todėl kreipiuosi į nacionalinės valstybės, kad jos e, pasitelktų visus įmanomus svertus ir teiktų pagalbą nelaimės ištiktiems krikščionims, ypač e, tame regione, kur krikščionybė gimė. Frau Wort. Ponia Wort, vieną minutę. kovo 16 dieną suės šimti metai nuo to, kai Anna Campbell, e, jauna Britė, buvo e, nužudyta turkų pajėgų, kai ji gynė, kai su kurdais kovojo ir ji e, nusprendė savo energiją paskirti Šiaurės Sirijai, dirbo, veikė kartu su demokratinėmis Sirijos pajėgomis ir kovojo su Daš ir e, aš Asadu ir e, ji prisidėjo prie e, kovų kabanė, taip pat prie jesidų išlaisvinimo. E, E, siekia, siekdama prisidėti prie naujo demokratijos modelio sukūrimo. Aš neskaičiau knygose ar laikraščiuose apie tai. Aš pati savo akimis mačiau vietoje praeitą gegužę, ten nuvykosi, kas vyksta. Bet žinau, kad Afrine labai kad jos kūnas po gruvėsiais yra ir nei e, Britų, nei Sirų valdžios atstovai neturi pakankamai orumo ir negražina jos kūno į Britaniją. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisarė, Situacija Sirijoje yra labai sudėtinga ir todėl labai skuba ES ją spręsti. Šiandien ES e, visiškai neturi jokio vaidmens Sirijoje ir yra visiškai neįgali. Ir reikia numatyti ir galvoti apie Sirijos e, rekonstrukciją e, Paš, reikia galvoti, kaip bendrabiauti su NVO ir tais, kas kontroliuoja 80 procentų šalies Asadų būtent. Ir reikia taip pat paprašyti ir Libano paramos. Jie priima didžiąją dalį pabėgėlių regione. Taip pat, jeigu reikia pagalvoti apie tą pavojų, kuris kyla vidaus ES saugumui. Jeigu sugrįžtų dabar kurdų laikomi įkalinti šitie islamistai į Europą. Juk jau mes patyrėme teroristinių išpolių. Ir todėl turime kalbėti su Damasku. Pone komisarė, kokių veiksmų gali imtis ES atsižvelgdame į tos vietos geopolitinės e, realijas? Ačiū. Ačiū, Georgijų. Ponas Hadži Georgijo, vienai minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Mes jau kelintus metus kalbam apie Siriją. Ir aštuonerius metus kalbam apie tai ir ką parlamento nariai gali tik tai išreikšti didžiulį liūdėsi. Bet e, ką kalbėti apie pačius sirus? Pusę milijono žmonių žuvo. Galbūt e, tai didžiausias aukų skaičius po antrojo pasaulinio karo. Jeigu palyginsime e, aukų skaičių su gyventojų skaičiumi. Turkija dabar rengiasi trečiai karinė intervencijai Sirijoje. Jūs turėtumėte pasinaudoti bet kokiamis galimybėmis, bet, bet kokiamis turimomis priemonėmis ir ginti Sirijos žmonės. Ir e, kovoti pirmiausiai su ISIS. Ponas Šafhauseris. Vakar bendruomenių rūmuose Britanijos užsienio reikalų ministras e, pasakė, kad Asadas turi išlikti valdžioje. Tai e, pripažinimas yra ne tik, kad Britanijos politika žlugo, bet taip pat, kad ir ES vis, visa politika žlugo. E, nuo 2012 metų. E, ji visą laiką kalbėjo apie tai, kad e, turi būti pakeistas režimas. Dabar e, ši ES strategija yra griuvėsiuose. Gruodžio mėnesį e, Junktinė Arabų Emiratai ir Bahreinas atidarė ambasadas vėl Damaskė. Arabų lyga tikriausiai vėl priims artimiausioje ateityje Siriją į savo gretas. Rusija ir Iranas taip pat bus laimėtojai šių kovų. E, Ir e, Europos Sąjunga e, ma, e, visiškai neteistai rėmė islamo teroristus ir dėl to ji bus visiškai marginalizuota. Dabar mes sekame amerikiečius ir atitinkamai elgiamės Venezueloje. Atėjo laikas valstybėms narėms ir Europos Sąjungai pripažinti savo klaidas, nes kitaip ateitis bus be mūsų ir gal tai bus geriau. Deja. Deja, turiu baigti e, kalbėtojų sąrašą, ponia komisijos nariai, žodis jums. Uh, Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti e, garbiems e, šio parlamento nariams už labai naudingus pasisakymus. Iš tikrųjų, diskusijos buvo be galo naudingos. Iš šių diskusijų susidarau e, nuomonę, kad mes visi laikomės tos pačios nuomonės dėl paramos Sirijai ir to, kad reikia rasti sprendimų, kad e, pabėgėliai galėtų grįžti į savo namus. Taip pat kad ES įsitraukimas turi išlikti tuo pat lygiu ir tokiomis pačiomis sąlygomis. Mes e, nesuteiksime legitimumo šiam režimui ar jo sugrįžimui e, į tarptautinę e, areną be Ženevos ir be e, situacijų vietoje pasikeitimo ir žmogaus teisų pagarbos užtikrinimo. Trečioji Bruselio konferencija bus dar daugiau orientuota į žmonės, dar daugiau sirų dalyvaus joje, dar daugiau pilietinės visuomenės atstovų atvyks ir kalbėsės su ministrais ir tarptautinėmis organizacijomis apie savo svajonės, lūkesčius ir nerimą bei ateitį. Ši konferencija e, truks iš viso tri, tris dienas ir e, turėsime dvi dienas uh, kad galėtume susitikti su politikais ir mm, taip pat su paprastais piliečiais ir jiems suteikti progą mm, kalbėtis, keistis nuomonėmis ir e, ieškoti sprendimų mm, siekiant sumažinti humanitarinės problemas. kad pagerintume humanitarinę situaciją ir padėtume žmonėms vietoje. Taip pat e, turiu pasakyti, kad mm, e, reikia dar daugiau dėmesio kreipti į moterų įgalinimą ir taip pat e, kaip sumažinti pažeidžiamiausių sirų skausmą, tesdami investicijas į atskaitomybę, atsakomybę ir paramą, taip pat Sirijos viduje ir į, į, už jos ribų. Ypač čia kalbu apie tas bendruomenės, kurios uh, prisima didžiulę naštą priimdamos sirų pabėgėlius. Iš kitos pusės turime žvelgti realybę į akis ir suvokti, kad daug sirų pabėgėlių greitai nesugrįž į Siriją patinka mums tai ar ne. Ir šią prasme turime pagalvoti, kaip galėsime paremti tas bendruomenės e, ir šalis, kurios juos priima, kad jos galėtų ir toliau e, tvarkyti su šiais testiniais iššūkiais. Dėkoju. Dėkoju komisarui. E, šios diskusijos baigiamos, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Predos pranešimas 2018 metų ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Žodį pirmiausia norėčiau suteikti ponui Preda. Keturioms minutėms, prašom. Mulțumesc, doamna președintă. Monsieur le commissaire, je voudrais d'abord vous remercier pour votre travail et votre... Dėkoju. Komisijos, na, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą šios šalies atžvilgių. Aš jau e, teikiu ketvirtąjį pranešimą e, dėl e, Bosnijos ir Hercegovinos pasirengimo narystėje Po 2015 e, metų šalis tarsi žengė prieki, bet nuo 2017 metų e, tarsi stagnacijos laikotarpis e, prasidėjo ir tai kelia mums rimtą susirūpinimą. Aš tikėjausi, kad šios kadencijos metu šie šaliai bus suteiktas kandidatės statusas, tačiau atrodo, kad taip nebus, nes dar daug tikslų yra nepasiekta. 2008 metais e, spalio 7 dieną e, vyko e, visuotiniai rinkimai ir mes matome labai rimtą susiskaidimą po tų rinkimų šalyje. Ir taip pat Konstitucinis teismas paskelbė ne prieštaraujančiais konstitucijai visą eilę rinkimų įstatymo straipsnių. Uh, Mes e, matome, kad procesas reformų taip pat e, nevyksta taip, kaip mes norėjome, nes neveikia vyriausybė deramai. Ir mes apgailestavome dėl šio. Vėlavimo šalis yra sudėtinga, jos e, praeitis yra skausminga, išgyvena, išgyveno šalis karo traumą ir aišku, reikia į tuos dalykus atsižvelgti bet e, mes e, turime suvokti, kad ši šalis turi veikti ne tik e, dar vieną krizę, bet galvoti apie savo ateitį ES ir ne mes, bet lyderiai tos šalies turi galvoti apie savo piliečius. Reikia, kad atsirastų funkcionuojanti gerai institucinė ir politinė sistema, kad nebūtų ne vienas žmogus diskriminuojamas. Ir, uh, žmonės turėtų rasti vietą savo šalyje, o nebūti verčiami emigruoti. Reikia, kad e, būtų e, dirbama E, nesilaikant tam tikrų politinių kažkokių interesų. Ir taip pat matome, kad šaliai labai kenkia korupcija, kuri e, egzistuoja visuose gyvenimo sektoriuose, visuose srityse. Reikia e, teismų sistemos, kuri būtų depolitizuota, kuri tarnautų piliečiams, o ne atvirkščiai. Taip pat reikia žiniasklaidos laisvos, kuri nepatirtų spaudimo politinio. Ir reikia pasakyti, kad rytoj e, galbūt galėsime kalbėti apie e, naujus tikslus, naujus pasiekimus, jeigu politinis e, elitas nustos žaisti savo politinius žaidimus siaurus, atsisakys neapykantos tarpusavio. Reikia skatinti valdžios institucijas visuose lygmenyse, pradėti ekonominės rimtas ir politinės reformas, kurios vestų tą šalį link Europos Sąjungos. Uh, E, taip pat e, e, reikia, kad šis šalis atsakytų į Europos komisijos pateiktus po papildomus klausimus. Ir jeigu šalis dirbs rimtai toliau, tai ji tikrai turi galimybę tapti šalimi. Kandidatė dar norėčiau akcentuoti labai svarbų dalyką. Tai yra komisijos bendravimas su Europos parlamentu. Aš norėčiau, kad ateityje uh, E, būtų e, nepamirštas e, mūsų darbas su Bosnija Hercegovina, kad jį galėtų žengti link Europos Sąjungos. Dabar žodis ministrui Čembiai. President, president, honorable members. Mm, pirmininkė, garbus nariai. Ir džiaugiuosi būdamas čia šiandieną ir galėdamas aptarti 2018 komisijos e, ataskaitą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Norėčiau pas, e, padėkoti Europos parlamento pranešėjui dėl Bosnijos ir Hercegovinos, Kristijan Preda. Norėčiau iš pradžių pakartoti mūsų įsipareigojimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos e, tapatybės kaip vieningos ir suverenios šalies su stipria ES perspektyva. Po 2018 e, spalio 7 vykusių rinkimų ir prisimenant 2018 birželio išvadas, taryba tikisi, kad Bosnijos ir Hercegovinos lyderiai e, konstruktyviai dalyvaus e, formuojant vyriausybę visuose lygmenyse, atsižvelgianti visų piliečių interesus, kad šalis galėtų eiti pirmin ir vykdyti reformas, taip pat siekti pažangos Europos kelyje. Bosnijos ir Hercegovinos Europos Sąjungos pareiškimas dėl narystės ES, pateiktas 16 metų vasarį, e, yra strateginis įsipareigojimas siekti narystės ES, tačiau turi būti įrodytas e, apčiuopiamais rezultatais vietoje. Šios, šie rezultatai negalės būti pasiekti, jeigu nebus funkcionuojančių institucijų. Mes džiaugiamės e, Pirmininkaujančios šalies Bosnijos ir Hercegovinos bendra žinutė dėl įsipareigojimo siekti ES narystės Ir taip pat mm, tai buvo įrodyta e, vizito į Bruselį e, metu. Mes e, džiaugiamės, kad buvo patvirtintos tam tikros į ES orientuotos reformos, pavyzdžiui, ir akcizo mokesčio reforma, tačiau daug laiko prarasta skaldanč, užsimant skaldančią retoriką ir rinkiminėmis kampanijomis. Tai sulėtino reformų eigą. E, visa eilė svarbių prioritetinių sričių dar išlieka, reikia labiau pasistengti siekiant įtraukiančios socialinės ekonomikos, taip pat teisė, te, teisės ryties reformų. E, čia norėčiau paminėti viešosios administracijos reformą, kovą su radikalizacija, kovą su korupcija, taip pat terorizmu, taip pat reikia ir toliau gerinti bendradarbiavimą tarp visų vyriausybės lygų, lygių. Mes pritarėme jūsų nerimui dėl to, kad trūksta pažangos, kalbant apie žiniasklaidos laisvę ir tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina e, suintensyvi savo pastangas e, sprendžiant šią problemą. Apgailestavome, kad nebuvo pasiekto kompromiso, tobulinant e, ir keičiant rinkimų sistemą prieš 2018 spalio rinkimus. Visi politiniai lyderiai dabar turi prisimti savo atsakomybę ir surasti vidinį sprendimą atsižvelgiant į Liaudės federacijos rūmus. E, rinkimų reformos turėtų būti vykdomos remiantis dialogo dvasia. E, taip pat džiaugiuosi, kad pirmkiaujant iš e, kad Bosnijos ir Hercegovinos vadovai įsipareigojo netrukus atsiųsti atsakymus į klausimus dėl Bosnijos ir Hercegovinos es narystės. Tikimės, kad Bosnija ir Herzegovina ir toliau pasinaudos šiuo svarbiu koordinavimo mechanizmu. Mes tikimės, kad valios institucijos ir toliau aktyviai e, dalyvaus e, nuomonės procese visuose lygmenėse ir toliau teiks įnašą, jeigu to reikės. Norėčiau priminti, kad rengiant savo nuomonę komisija ypač daug dėmesio kreips į e, tai, kaip įgyvendinamas sėdėdžiai, findėdžiai sprendimas. Pripažįstant, kad Bosnijos ir Herzegovinos Hercegovinos konstitucija įvardė bosnius, kruatus ir serbus kaip e, visateisius piliečius. Taryba patvi, pakartoja, kad visi turi būti laikomi lygiateisiais. Mes ir toliau remsime šią šalį, jai siekiant įgyveninti reformas ir daryti pažangą e, einant Europos link. Taryba e, seks ES E, integracijos procesą remiantis šios šalies paraišką dėl ES narystės. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, ministru. Ačiū, ponia ministra Čiamba. Dabar ponui Hanui komisijos vardu žodis. Pone, komis... Pone pirmininkė, pone ministrė, garbus nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Kristijanui Danpredui už e, šį pranešimą dėl ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Dėkoju Jums ir Jūsų kolegoms e, už viską, ką nuveikėte dėl šios šalies, siekiant e, konkrečių rezultatų. Manau, kad mes visi siekiame bendro dalyko, tai yra paskatinti šią valstybę ne tik ES link, tačiau ir suteikti paskatą e, gerėti gyvenimo kokybei toje šalyje. To siekiame visi ir būtent todėl aš palankiai vertinu šį pranešimą dėl ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos Pranešime puikiai atskleidžiama situacija, nušviečiant e, visus iššūkius, e, su kuriais Bosnija ir Hercegovina dar turi susidoroti kelyje į ES. E, taip pat palankiai vertinu europietiškojo požiūrio stiprinimą. Tai ypatingai svarbu šiuo jautriu šaliai istoriniu laikotarpiu po rinkimų Dabar laukiame, kad naujai suformuota vyriausybė įgyvendintų reformas e, ir rinkiminės kampanijos retorika turėtų virsti e, pastangomis telkti vienybę ir stiprinti eurointegraciją. Ponas Tuskas, ponas Junkeris ir Mogherini prieš porą savaičių buvo susitikę su Bosnijos ir Hercegovinos atstovais, su naujai išrinktais e, e, nariais. Ir buvo kalbama apie Bosnijos ir Hercegovinos piliečių poreikius. Šiais metais e, Šios šalies piliečiai tikisi didesnės pažangos ir mes e, norime pabrėžti, kad bendros reformos e, yra būtinos. Ir tai pasakytina ne tik apie tuos klausimus, kurie nebūtinai patenka į derinimo sritį. Mes Nekartą pabrėžėme, kad svarbu ne tik įsipareigoti, bet ir įgyvendinti teisinės valstybės principų dėgymą e, gero administravimo, laikantis e, demokratinių principų. Mes tikimės, kad šalis žengs ryštingus žingsnius O tai reikš, kad Bosnija ir Hercegovina yra pasirengusi ir toliau integruotis į Europos Sąjungą. Komisijos e, nuomonė dėl Europos, e, dėl Bosnijos ir Hercegovinos padarytos pažangos e, pirmą kartą apžvelgs visus įsipareigojimus, vertindama juos ES kontekste. Mes identifikavome kai kurias spragas, atsižvelgdami, ypač teisinėje sistemoje atsižvelgdami į nesenus sprendimus įvairiose bylose. 800 milijonų eurų 17-20 metais bus skiriami kaip parama šiai šaliai paremti įgyvendinant strategijas energetikos, aplinkosaugos ir e, miestų plėtros srityje. Taip pat e, yra skatinami e, junglumo projektai. Mes ir toliau remsime Bosnijos ir Hercegovinos siekį e, tapti ES nare, todėl kad manome, kad tai yra e, šios šalies ateities tikslas. Tikimės, kad šalies išrinkti lyderiai taip pat eis šiuo keliu, o mes, ES institucijos, galime suteikti pagalbą ir gairias, tačiau e, konkretūs darbai ir žingsniai jau bus piliečių ir politikų rankose. Kovo pabaigoje viešiosiu Sarajeve ir kalbėsiu apie reikalingas pagalbas. Tačiau pagalvokime, kas yra tos reikalingos reformos. Nekartą turime tai pabrėžti ir turime tai kartoti vėl ir vėl, todėl kad reikalingos tokios reformos, kurios e, stiprina europietiškas struktūras. Reikia, kad visos politinės partijos būtų vieningos ir judėtų sutelkusios jėgas iš vien ES kryptime. Tik Taip bus naudos ir ES ir e, šios šalies piliečiams. Dėkuoju, dabar tęsime pasisakymus frakcijų vardu, bet nepriimsime mėlynųjų kortelių, nes vėluojame. Dėkuoju. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui Hanui už visas pastangas, kurios jau matomos teikiant pagalbą Bosnijai ir Hercegovinai. Panašu, kad ši šalis yra teisingame kelyje. 16 metais konstatavome, kad situacija, e, padėtis šioje šalyje yra e, nebloga, tačiau 17 e, metais įvyko sąstingis. Dabar viskas, ko turėtų ko imamės, ko turėtume imtis, yra piliečių labui. Todėl turime nepamiršti reformų. Turime atidžiau pažvelgti, kokia situacija mūsų pasienio regionuose. Manau, kad Bosnija ir Hercegovina eina geru keliu. Kita vertus, mes taip pat siunčiame labai aiškias žinutes šiai uh, šaliai, akcentuodami tai, kur dar reikalinga sutelkti pastangas, kur dar reikalingos reformos ir žinoma, e, turime stengtis išvengti bet kokių rinkimų manipulacijų. Taip pat e, kroatų e, rinkėjai nebūtinai turi tas pačias teisės kaip ir likę gyventojai. Manau, kad šiai problemai taip pat turime skirti dėmesio. Bosnijos ir Hercegovinos politiniai lyderiai turi prisimti visą galimą e, atsakomybę. E e, pone Pirmininkė, e, ponios ir ponai, pono Papadakis vardu, kuris šiandien negalėjo būti čia, noriu padėkoti pranešėjai Kristijanai Danprėdai. Pranešimas yra labai išsamus, e, apimantis daug detalių ir atskleidžiantis tą tikrąją situaciją, kuri e, pažįstama ir mums. Bosnijai ir Hercegovinai kelias Europos link yra atviras. Noriu pabrėžti, kad socialdemokratai uh, ir mūsų frakcija nori, kad Bosnija ir Hercegovina žengtų šiuo keliu. Tačiau noriu pateikti ir keletą kritinių pastabų. Norėtume, kad reikalingi reformų procesai šalyje būtų įgyvendinami greičiau. Likščiau pasigėdame energijos ir postumio šalyje vis dar yra daugiau atskirties nei bendrų dalykų. Reikia išties stengtis, kad tai, kas bendruomenę skiria, būtų panaikinta. Tam reikalinga sutelkti jėgas, reikia stengtis pabaigti bet kokius karinius konfliktus. Ir žinoma, visų pirma, svarbu steigti bendrą valstybę. Todėl, E, Briuselis turi pagalvoti apie naują iniciatyvą. Daytono antrą e, iniciatyvą. Labai svarbu, kad atsirastų atsakingų politikų, e, kurie prisimtų atsakomybę. Todėl, kad ateis ta diena, kai politikai turės paaiškinti, kodėl jie vis dar uh, šlubuoja paskui e, senus kažkokios nacionalinius įsitikinimus, o ne pasuka ateities kryptimi. E Bas Beldorf, AKR e frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Praėjusiu metu rūdienį buvo atlikta įdomi mokslinė studija, tyrimas pristatytas Vienoje. Turkija ir jos vaidmuo Balkanuose, toks buvo jos pavadinimas. Ir santykiai tarp Ankaros Ankaros ir Sarajevo buvo labai išsamei išnagrinėti šioje analizėje. Ir taip pat buvo nagrinėjamas klausimas apie Izerbekovičiaus ir Turkijos jo atitinkamo kolegos santykiai. Pono Predos e, pranešime 40 dalyje kalbama apie tai, Komisijai klausimas. Jeigu jūs e, pagalvotumėte apie šią, šią, šį mokslinį tyrimą, ar Turkija yra sąžiningas tarpininkas mm, Bosnijai ir Hercegovinai? Ar ar, ar suvokiamas šio klausimo svarbumas, turime priimti Europos lygio atsaką šiuo klausimu, nes Turkijos įtaka Balkanuose yra labai didžiulė, tai įtakos religinius ir etinius skirtumus, o mes to nenorime. Dabar Ali frakcijos vardu, ponas Rado, aš dvi, dvi minutės. Komisarė, kolegos, kolegės. Dėkoju, aišku, ir ponui Preda už puikų bendradarbiavimą, puikų pranešimą. Taigi, tai yra paskutinis pranešimas, vienas iš paskutinių pranešimų, kurį rengia šios kadencijos parlamentas. Ir, ir e, E, buvo padaryta tam tikram nedidelė pažanga, dirbant su Bosnija ir Hercegovina mechanizmas, kuris priartins šią šalį prie Europos, taip pat buvo šiek tiek daugiau įdėktas, tačiau klausimų dar lieka. Kaip sektorinės strategijos plėtojasi, kaip sprendimos tikrosios šios šalies problemos, kaip e, galima išspręsti politinės konfrontacijas. Visos šios problemos išlieka Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir reikia pasakyti, kad situacija šiandieną yra dar blogesnė, ka, ypač kalbant apie šios šalies funkcionavimą e, į santykius su trečiosiamis šalimis. Taigi, ES institucijos turi e, suteikti svarbos šiai šaliai, kaip ir kitoms šio regiono šalims, kad ji labiau priartėtų prie ES. E, Mm, tiek kalbant apie jos asociaciją, tiek apie įstojimą ir tai yra geri dalykai. Šis pranešimas, nors ir yra vienas iš paskutinių šiuo klausimu rengiamų šios kadencijos parlamento pranešimų, mm, vis dėlto yra labai geras ir svarbus. Komisija turėtų, aišku, taip pat padaryti daugiau, Bet tai, kas buvo padaryta per pasarosius penkerius metus, nėra pakankama. Reikėtų, kad komisija daug daugiau dėmesio kreiptų į politinius aspektus. Ir taip pat taryba ir parlamentas. Visi turėtume stengtis labiau, kad Bosnija ir Hercegovina greičiau pasiektų stabilumą ir greičiau priartėtų prie ES. Dėkoju. Dabar ponas Kolšek Guja frakcijos vardu. Dvi minutės. Bosnija ir Hercegovina yra viena iš anksčiau ankstesnių Jugoslavijos, buvusios Jugoslavijos respublikų. Ten yra labai daug nacionalinių grupių, tačiau taip pat specifinė e, religinė struktūra - musulmonai miestuose ir ortodoksai e, kaimo vietovėse, taip pat katalikai šiaurės rytuose taip vadinamieji serbai, bosniai ir kroatai kalba trimis bendros kalbos dialektais, nepaisant jų religinių įsitikinimų. Po baisaus karo, kurį rėmė išorės pajėgos, dabar susidarė e, e, dvi galios, dvi, dvi struktūros - Serbijos Respublika ir paskui musulmonų federacija. Ir nesuprantama, kad ES nori keisti situaciją, nepaisant ir neatsižvelgiant į gyventojų norus. Daytono susitarime numatytos tam tikros procedūros ir e, jos skirtos stojimui. Todėl negalima primesti šios šalies e, san struktūros pakeitimų. Taip, Bosnija ir Hercegovina turi daug problemų, jos labiau aktualios vietos gyventojams. Pavyzdžiui, mm, jungti su energijos, energetikos tikslais, tik, tinklais, kelių infrastruktūra, transporto infrastruktūra, taip pat e, bendras sambuvis su serbais ir kitais žmonėmis ir tame regione. Ir jeigu mes ir toliau kaltinsime šios respublikos lyderius, jeigu mes e, ignoruosime e, kruatų ir musulmonų padarytus nusikaltimus ir Srebrenicos žudynės, man tai sukels didžiulį nerimą. ES turi pagerinti savo bendradarbiavimą tokiuose sritise kaip mokymai, socialinės sritis, o ne tik tai primetinėti reikalavimus ir e, vis naujus prašymus. Todėl negaliu pritarti šiam pranešimui. Podai Verdi. E, žaliųjų vardu dabar. E, Bosnija Hercegovina yra šalis, kurioje ryškus įvairiausi kontrastai taip pat yra daug jungiamųjų elementų. Per e, istorijos teikmę įvyko daug pokyčių toje šalyje. E, tiltas per Drinos upę. Ivandrič, Nobelio premijos laureatas, parašė šią knygą. Aš norėčiau pasiūlyti jums ją paskaityti. Jūs daug ką suprasite apie tą šalį tuomet. E, Bosnija Hercegovina žengia link ES narystės. Kelias nėra lengvas. Šalis susidės daugybę kliūčių. Taip, mes norime, kad vakarų Balkanų šalis taptų Europos šeimos narėmis, tačiau tos šalis taip pat turi prisitaikyti prie pokyčių, dėkti reformas jos yra būtinos žengiant e, europiniu keliu. Pranešimas e, atspindi vairias nuomonės, vairius požiūrius. Bet kas yra bendra? Ten tai, kad reikia dar labai daug ką pakeisti, daug ką padaryti. Reikia kovoti su korupcija, organizuoto nusikalstamumu, reikia reformų e, teisinės sistemos atėje teismų reformų, reikia mažumų apsaugos geresnės net ir e, daug yra toje šalyje aplinkosaugos problemų. E, reikia užtikrinti spaudos laisvę, e, švietimą deramą. Aš noriu pasakyti, kad mes turime pirmiausiai galvoti apie žmonės gyvenančius toje šalyje, apie jų ateitį ir turime to nepamiršti taip pat. Tvirta Bosnija Hercegovina reiškia tvirtą Europą. Dėkoju. Per... Dvi minutės dabar ponui Heteriui. Čia FTD frakcijos vardu. Prašau. Dėkoju. Kai girdžiu ataskaitas apie integraciją, apie tai, kad vis daugiau šalių e, suka Europos Sąjungos e, linko. Aš prisimenu Star Trek e, tokį kūrinį. Nežinau, ar jūs esate girdėję apie tai. Yra tokia organizacija, kurio nesilipauk. Ir E, jie sako, mes esame vadinami pauk. Ar mes perimsime jūsų technologijas, mes e, perimsime visą jūsų patirtį, o jūsų pasipriešinimas nieko neduos. Štai pasižiūrėkite į tą uh, laivą apšviesta kažkokios dirbtinės šviesos. Ka, ko reikia, kad tie, kad tas laivas plauktų, o iki žmonių atitinkamai apdorotų tame laive būti, jį aptarnauti ir panašiai. Taigi susikūrė situacija, kai imperija ES vis daugiau žmonių stengiasi pritraukti. Nesmurtu, ne karais, priešingai, bet siūlydama paskolą, subsidijas, plėtodama priekybą, žadėdama geresnę ateitį. E, tai štai. Ir man atrodo, e, reikia atsargiai žiūrėti į tai, kas vyksta. Ir pasižiūrėti, iš kur tie pinigai atplaukia. Nes vis daugiau šalių įtraukiama į šią organizaciją. Siekiama didesnės ekspansijos, bet pamirštama, kad visai netolimoje ateityje atsiras finansinių problemų, nes jeigu dėl breksito susitarti nepavyks, tai dešimčių milijardų eurų pritruks biudžete. Taigi labai atsargiai reikia elgtis. Ir kokį tą piragą siūlysit žmonėms, kad jie tos lasdos neižvelgtų ir kad jie toliau jūs mėgtų. Ačiū, kolega Borgecijo. E... Borgecijo, ne frakcija. Vieną minutę. Bosnijos ir Hercegovinos padėtis, kaip aiškėja iš šio pranešimo, atspindi didelius sunkumus ir rodo, kokių sunkumų iškyla siekiant ES narystės. Tai yra valstybė, kuri padarė mažai pažangos nuo e, darybų pradžios. Tad galime kelti klausimą, ar e, ta Europos Sąjunga, kurios e, horizontas dabar yra pakankamai ribotas tiek finansiškai, tiek e, e, kitais požiūriais. Ar tai yra tinkamas e, kelias, turint omenyje visą geopolitinį kontekstą, nes e, matome, kokiu problemu ir kokiu pavoju dabar kyla. O kalbant apie pavojus, tai mes e, matome, jog užsienio kovotojų, islaminio terorizmo kovotojų infiltracijos galimybė yra labai didelė. Panas Kukan, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą ir pastangas, kurias jis dėjo pastarosius penkerius metus. Atrodo, uh, jog e, Bosnija ir Hercegovina nepadarė pakankamos pažangos e, Europos integracijos rytyje. E, pagrindinis signalas, kurį galėtume nusiųsti valstybės vadovams, stiprinti valstybės institucijas, atsakyti kuo įsameu į klausimyną ir uh, įgyvendinti Europos Sąjungos taisyklės. Ir veikti reikia kaip įmanoma greičiau. Būtinos reformos turi būti gyvendintos, kad valstybė galėtų normaliai veikti ir kad būtų įtvirtinti teisinės valstybės principai. Taip pat reikia pažangos konstitucijos reformos srityje bei e, rinkimų sistemos e, srityje. Aš e, taip pat norėčiau pasakyti, jog e, reikėtų kovoti su e, neapykantos apraiškomis ir užtikrinti žodžio laisvę, užtikrinti tikėjimo e, laisvę ir taip pat mes turėtume akcentuoti žmogaus teisų ir laisvių gynėjų veikiančių ten be galo didelę drąsę, drąsą. Bosnijos piliečiai e, turi kovoti už savo valstybės europinę ateitį. Panas Picula. Dėkoju. 2015 metais nuolatos diskutavome apie nu, tas reguliarias ataskaitas dėl Bosnijos ir Hercegovinos. E, politinė realybė yra ta, kad pažangos trūksta. Mes galėtume pasakyti, kad pastarųjų metų regreso matyti daugiau nei progresų. Socialinių, ekonominių reformų trūksta. E, dėl to partijos ir institucijos palaiko labai menkus santykius. Vyko rinkimų kampanija pernai, paskui pasijau porinkiminiai konfliktai ir paskui nebuvo susitarta dėl Konstitucinio teismo taisyklių, dėl rinkimų organizavimo ir panašiai. Konstitucinio teismo nėra ir Kit Kituose rinkimuose, ko gero, bus kalbama apie federalizmą, apie subsidiarumo principą ir paskui matėme, ko, su kokia 2013 metais ataskaita mums supažindinti. Taigi, manau, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje būtina užtikrinti geresnę lygybę. E, bet ataskaitoje matome, kad siekiant pažangos trūksta esminių elementų. Būtent dėl to aš negalėsiu pritarti šiam pranešimui. Dėkoju. Kolegė Tomašič. Dėkoju. Ta pati pozicija rinkimų kampanija buvo sutelkta į susiskaldimą, istorinį kitokį matymą. Briuselis nesupranta situacijos, yra sakoma. Etninis identitetas yra menkas, susiskaldimo daug. Ir jis neišnyks tik dėl to, kad kažkas norėtų, kad išnyktų. Nėra reikiamų sąlygų tam. ES padėjo sukurti tą šalį, kur aš gimiau, be kita ko. Tas ta šalis ir toliau tebe lieka kaip bandymų poligonas. Rinkimai vyko, buvo parinkti atstovai kuri galėtų atstovauti žmonėms. Politinių teisių užtikrinimo trūksta. Ponas Šafhauser, minutė. Dėkoju. Mano kolega Prėda ir toliau pučia tokį europinį vėją. E, jis kalba apie Europą e, labai idealistiškai, kuri niekad neveikia ir niekad neveiks. Kalbėdamas apie Bosniją ir Hercegoviną, jis kalba apie postnacionalinę valstybę. Jis atsisako pripažinti tris tas e, nacionalinius identitetus. Ta strategija gali tik tai privesti prie daugumos musulmonų dominavimo ir prie chroniško nestabilumo. E, ponas Preda smerkia nacionalistinės kalbas, tuo parodydamas, kad jam nepatinka Serbija. ES ir NATO nori e, kultūrinę Europą ir dvasinę Europą sugriauti, pasitelkiant e, prasme, paminant ir identitetą europinį, ir požiūrius europinius. Europa juk pirmiausia ir susikūrė nacionalinio identiteto pagrindų, bet čia Europoje atrodo atėjo galas. Tokios nebėra, reikia kurti bendra, tautų bendradarbiavimo Europą, kuri galėtų pakeisti tą. Ačiū. Kolega Zopko, pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš Džiaugiuosi sutarimu, kurį pasiekė Mostare serbų ir kruatų lyderiai, kad būtų galima e, pagerinti situaciją. Jūs pats rekomendavote siekti to sutarimo, tą dar ir ponia Mogerinį po rinkimų. Bosnijos lyderiai, konstitucinių, tiksliau tos, tos partijos lyderiai turėtų taip pat būti įtraukti, kad būtų sudaryta taryba ir kad Bosnija ir Hercegovina galėtų išspręsti didžiausias krizės, ypač Bihačio kantone. E, na, iš tiesų, nuobodžiai tenka pastebėti, kaip ponas Komšič, bosnių lyderis, grasina Kroatijai. Tikiuosi, kad netrukus baigsis tokie dalykai ir kad nekonstituciniai metodai kaimininių šalių atžvilgių, kurios be kita kur ES narės, e, užsibaigs. Mes tikimės paramos iš Briuselio ir norėtume, kad būtų pereinama nuo Daytono fazės prie Briuselio fazės. Ačiū. Kolegė Fažon, prašau, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiugu, kad šiandien vis dėlto sugebame aptarti pažangą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Na, jeigu kuriai nors šaliai reikia mūsų paramos, tai tikrai tai yra bus Bosnija. O tai, kad mm, vyko vizitas Briuselėje, suteikė vilčių, kad pavyks pasiekti konsensuso pakeliui į Europos Sąjungą. Na, e, jeigu bus tik kalbama, bet nieko nedaroma, tai nieko nepasieksi. Taigi Bosnijoje reikia duoti e, konkrečių atsakymų, sudaryti vyriausybę, komisiją, vykdyti reformas. Taigi norėčiau paraginti visus rinkimų į Europos parlamentą rinkimų metais nepamiršti Bosnijos Hercogivinos. Ir beje, norėčiau paraginti Bosnijos ir Cegovinos politinius lyderius vengti nesusipratimų ir tiesti tinklus. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Norėčiau padėkoti kolegai Preda už tai, kad jis sutiko su kuriais mano šiandien aptartais pasiūlymais. Tačiau aptarint padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje, atrodo, kad kad e, nepriklausomai nuo visų mūsų pastangų rezultato nėra. Europos parlamentas e, ragino Bosniją Hercegoviną vykdyti e, rinkimų sistemos reformą. Tačiau Deja, atrodo, šalis net nesugeba išrinkti savo vadovų. Šalis yra diskriminuojama, nors ji yra Europoje ir iš viso širdies norėčiau, kad e, pirmiausia, Bosnija Hercegovina taptų konstitucinė šalis, būtų vykdomas reformos. Ir beje, atkreipsiu dėmesį į aplinkosaugos padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir beje, pavyzdžiui, naftos perdimo įmonių standartai turėtų būti suderinti su europiniais, nes kol niekas nedaroma, tai turi skaudžių pasiekmių aplinkai. Ir reikia užtikrinti aplinkosauginių standartų vykdymą. Bosnijoje ir Hercegovinoje taip pat yra problemų susijusių su saugumo aspektais, taigi raginu visus ieškoti atsakymų. Ponas Petir, dėkoju, ponė Pirinkė, praėjus 20 metų Vis dėlto Bosnija Hercegovina neatsigavo po Balkanų karo pasiekmių. Taigi daug būtų raginimų, daug pažadų, per daug, nes niekuomet po žodžių nesiekė darbai. Todėl ir toliau tvyro etinė įtampa, o taip pat ir nevilties jausmas, bet to visur jaučiama užsienio įtaka. Taigi šalis tapo geopolitinių interesų žaisliuku. Taigi iš šios dilemos yra tik viena išim, išeitis - Europinė perspektyva perspektyva. Tačiau e, tam reikia daugiau nei kasmetinių diskusijų Europos parlamente, reikalinga nauja dinamika, kuriai postumį turime duoti mes, tam, kad e, kaip, nes žmonės, kaip rodė naujausi protestai, e, jaunimas tikisi daug iš mūsų. Pacituosiu vieną merginą iš Bosnijos ir Covinos. Mūsų kartai visiškai nesvarbu, kas kuo tiki, kokia religija, E, tiki, kas e, kokiai e, tautai priklauso mums svarbus sambuvis. Nu, dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų raundą. Na, ir paprašysiu laikyti skirto laiko. Ponas Trojevski, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš 25 metus lankiausi Sarajeve. Tuo metu lydėjau organizaciją, kuri teikia humanitarinę pagalbą per e, Sarajevo apgulti. Neseniai vėl apsirengiau su ES parlamento misija, kurios tikslas buvo vertinti saugumo padėtį. Na, aš tikėjausi, kad uh, nepasikartos ta pati situacija kaip prieš 25 metus, tačiau dėja išlieka daug grėsmių situacija nestabili. ES norėtų duoti postumį Bosnijai ir Hercegovinai. Tačiau dėja, Europos postumiai ir paskatos nebeveikia. Mes nebegalime lukuriuoti ir apsiriboti vien tokiais metodais, nes tai nepadės išspręsti vidinės krizės Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes, siūsdami signalus, turime būti nuoseklus. Ponas Jakovičič, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bosnija Hercegovina E, įstrigusi vietoje, nežengia į priekį. O kalti yra šalies politikai. Aš jau daugybę metų stebiu situaciją šioje šalyje, žinau, kas ten vyksta, kokia padėtis, tačiau dėja turiu pripažinti, jog šalies politikai nesusigeba susidoroti savo užduotis, net, netenkina žmonių lūkesčių, tačiau reikia e, pripažinti, kad e, tiesą sakant, e, konservatyvus e, islamistai užbėga už akių politikams, nors vėlgi yra pagrindo viltims. Ponas Hanas dėjo daug pastangų bandydamas priartinti Bosniją ir Hercegoviną prie ES. Tam turime tik tais pritarti ir pasidžiaugti, tačiau nepamirškime kito klausimo. Uh, migrantų atvykstančių į Bosnę Hercegoviną, nes ji turi išorės sieną su Europos Sąjunga. Norėčiau pritarti kolegos Preda pranešimui, jis puikiai parengtas, esu už jį dėkinga. Taip pat noriu padėkoti uh, E, ponio komisarė, esu įsitikinęs, kad ir toliau kantriai turime siūlyti Balkanų žmonėms europinę perspektyvą, taip skatinti reformas. Tiesa, jos nevyko kol kas labai sėkmingai, tačiau tai nereiškia, kad ES turėtų nuleisti rankas, apriboti dialogą su Bosnija ir Hercegovina. Tai būtų didelė geopolitinė klaida, kurią pasinaudotų Rusija kuri šiuo metu labai aktyviai veikia šalyje, šalyje. to negalime sauliaisti, todėl nepamirškime geopolitinio aspekto ir stenkime kantriai padėti Bosnijai ir Hercegovinai vykdyti reformų e, reformas, kurios perartintų šalį prie Europos Sąjungos tam, kad ši galėtų galiausiai įgauti kandidatės statusą to ne, jeigu to nepadarysime, paliksime šią šalį Turkijos ir Rusijos įtakai. Pašpil. Na taip, pažvelkime, kas inicijavo šias nacionalistinės tendencijas, tai juk NATO ir Europos Sąjunga patirtis Bosnijoje ir Hercegovina yra vieni, vienas iš paskutinių išspręstų klausimų Balkanas. Taip, susipriešinta vienoje pusėje Turkija ir Rusija, kitoje Europos Sąjunga, NATO, JAV. Taigi, taip, yra pro, anksčiau buvo problemų tarp Kosovo ir Sebijos, o dabar turime atvirą konfliktą su Turkija. Prespo susitarimas tarp Graikijos vyriausybės ir Šiaurės Makedonijos vyriausybės nieko e, neišsprendžia ir tiesiog tai leidžia imperialistinėms jėgoms ir toliau išlikti Balkanuose. Salokino e, uostas yra tapęs dar sėki NATO karinę bazę. Ir tai faktiškai e, visiškai pakerta Graikijos vyriausybės skleidžiamą mitą. Ar prašoma žodžio taip? Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir ponė komisarė už tai, kad ir toliau dirbate Mm, ir skirite dėmesio ne vien tik tais Bosnijai ir Hercegovinai, bet visam regionui. Įspūdingas jūsų darbas. Taip, e, taip, pranešime nurodyta, kad e, ėmė. Mm, Lėtėti darbai, laukiame sustarimus, e, e, tikimės gerų bendradarbiavimo, teisės e, viršinybės padėtis nepagerėjo, tačiau yra vilčių teikiančių ženklų tiek ilgalaikėje, tiek vidurinėje perspektyvoje. Trumpalaikėje perspektyvoje yra geresnis ekonominis valdymas, matėme gerų rezultatų vietos rinkimuose, taip mažėja tų uh, falių, žmonių skaičius, kurie atvyksta iš uh, teroristinių šalių. Na ir tiesą sakant, dabar pradėjo bendradarbiauti lyderiai šalyje, taigi tikrai reikia išlaikyti europinę perspektyvą, nes taip e, skatinamas reformas ir šalis turi perspektyvų. Dėkoju. Dėkoju. Vieną mintę ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Balkanuose konkuruoja JAV ir Rusija ir ta konkurencija tik tais auga. Taigi Daitinas problemą nesugebėjo išspręsti, sunkus taikus sambovis tarp skirtingų etinių grupių šiame regione. Na ir dar, kai buvo pasakyta 17 metais parlamente, turime būti sąžiningai e, palaikydami ryšius su etinėmis mažomis e, Bosnijoje ir Hercegovinoje ir vyriausybė turėtų spręsti milžiniškas problemas, kaip kad, pavyzdžiui, korupcija ir organizuotas nusikaltimus, problemas susijusios su Romų gyventojais. Taip pat reikia toliau vykdyti administracinės reformas, gerbti žmogaus teisės. Visą tai jau buvo išsakyta anksčiau. Ir visos šios problemos dar neišspręstos Bosnijoje ir Hercegovinoje. Yeah kuris tengiasi priartėti prie Europos. Nors netrodo, kad tai vainikuoja sėkmė ir narystė dar tikrai nėra tikėtina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau, ponė komisarė, atkreipti dėmesį iš tai, kad stabilumas ir saugumas yra visos ES saugumo ir stabilumo laidas, kai ne, negalime kalbėti apie politinį stabilumą, kai e, yra piniginė apygarda, žmonės negali e, išrinkti savo atstovų bei dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose institucijose. Reikia pakeisti rinkimų įstatymą, tai minėjo kiti kolegos. Taip pat dar reikia pagalbėti ir apie kitą sritį, kuriai galbūt trūksta dėmesio. Tai yra mūsų įtakos. E, Bosnijoje ir Hercegovinoje, bei ES dalyvavimas vystimas programuose bei kitose procesuose. Norėčiau pasidomėti, kiek uh, Europos EFS fondo dėkomis finansuota projektų šioje šalyje. Nulis. Kiek pasitelkti iki fondai, finansuojant kitas programas ir projektus. Ar bandėme parengti kitus papildomus projektus, kurie leistų pat padėti šaliai integracijos procese. Kągi mes konkrečiai nuveikėme organizuodami konven, konven,